Mes chers collègues, il est 10h30, nous allons commencer. Mėly kolegos, jau pusė 11 ir turime pradėti. Komunika... Pirmininkės pranešimai, koordinatorių primti sprendimai. patarėjai posėdis jau pr prasidėjo. Viktorai. Ne. Ne Viktoras. Ne Viktorai, aš tave e, skyriau prie jų per klaidą. 21 dienos koordinatorių posėdžio sprendimai buvo išplatinti, jeigu nėra prieštaravimų, iki 12 val. 30 minučių laikysime, kad tie sprendimai yra patvirtinti. Aš e, norėčiau taip pat atkreipti jūsų dėmesį, jog e, mūsų būsimas seminaras su regiono komitetu, kurio tema yra e, tvarus ir švarus transportas, miestų vaidmuo šioje srityje 4 ir 5 gruodžio vyks kalbėsime apie. Dabar periname prie balsavimo. E, Vin Vandekampo pranešimas dėl e, autonominių transporto priemonių. Jisai dalyvaus taip pat tame seminare ir kviečiu e, kolegas ten dalyvauti gausiai, o dabar periname prie balsavimo. E, norėčiau pirmiausiai patikrinti, ar yra kvorumas pane Meisner. Dėl darbo tvarkos. Aš e, norėčiau jūs pakritikuoti, todėl kad e, dabar dėl kelių minučių techninių aspektų e, ne, neišspręstų mes turėjome išeiti iš salės ir paskui e, grįžti atgal. Anksčiau buvo kitaip e, organizuojamas darbas. Nes jūs e, elgėtės su Europos komisijos atstovais palankiau negu su parlamento nariais. Pirmininkė, aš e, E, girdžiu, ką Jūs sakote, tačiau jeigu mes pradėjome šią posėdžio dalį 10 val. 30 minučių, tai todėl, kad tai buvo numatyta darbo tvarkėje. Nes anksčiau kai kurie e, kolegos negalėjo dalyvauti ir kadangi dabar balsavimas būtų nebuvę kvormo ir negalėjom pradėti anksčiau. Tad e, kadangi mūsų dokumentuose 10.30 mes ir pradedame 10.30. Pradame balsavimą dabar. Kvorumas yra. Tad pradedame balsavimą dėl Deklodijos tapardėl um, e, um, pranešimo dėl bendrųjų taisyklių, dėl e, oro transporto paslaugų. Vardinis balsavimas. Pradedame. Balsavimas baigtas. Sveikiname ponę Papardėl. Patvirtinta. Dabar e, toliau. Pono Vandenkam pranešimas dėl autonomiškų transporto priemonių Europoje. Pirmas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 31 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 34 už, prieš, susilaiko, atmesta. Antras kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Trečias kompromisas už, prieš, susilaiko, atmesta patvirtinta. Ketvirtas kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Norite pasitikrinti dėl ketvirtojo kompromiso? Gerai, pradedame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Jūri 11. Už prieš susilaiko patvirtinta. Penktas kompromisas už, prieš susilaiko patvirtinta. Įtre 17b už, prieš susilaiko patvirtinta. Šeštas kompromisas už, prieš susilaiko patvirtinta. Septintas kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Aštuntas kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Devintas kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Jūri 2 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 80 už, prieš, susilaiko, atmesta. Pasitikrinsime elektroniškai dėl 80 pakeitimo. Pradame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta vieno balsų persvara. Gerai, pradėsime iš naujo. 80 pakeitimas buvo patvirtintas. Dabar 10 kompromisas. Už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 9, 87 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 11 kompromisas. Už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Į 37 už, prieš, susilaiko, patvirtinta susilaiko Patvirtinta. 12 kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 13 kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 105 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 106 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 107 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 108 už, prieš, susilaiko, patvirtinta patvirtinta. Imko 4 už, prieš, susilaiko patvirtinta. Įtrė 15 už, prieš, susilaiko. Neaišku. Pasitikrinsime dėl įtrė 15. Pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 114 už, prieš, susilaiko, neaišku, Atrodo, kad atmesta, bet turime pasitikrinti. Pradedame. 114. Balsavimas baigtas. Ir ką mes matome, atmesta. 14 kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Jūri 3 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. I39 už, prieš, susilaiko. Atrodo, kad atmesta, bet pasitikrinsime elektroniškai. Pradedame dėl I3NF elektroninį balsavimą. Balsavimas baigtas. Kaip aš jums ir sakiau, atmesta. 102 už. Atsiprašau, sako pirmininkė, 122. Kodėl e, jūs taip piktai nusiteikęs, ponia Vandekamp? Kas už, prieš, susilaiko? Atrodo, kad pri, priimta, bet reikia pasitikrinti. Pradame. Aš paprasčiausiai tikrinu, čia nėra jokio interesų konflikto. Balsavimas baigtas. Atmesta. Labai gaila. 15 kompromisas. Už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 125 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 126 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 182 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 127 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 128 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 129 už, prieš, susilaiko, neaišku, pasitikrinsime elektroniškai dėl 129, pradedame. Balsavimas baigtas, patvirtinta. 131 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 132 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 16 kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 135 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 136 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 137 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 138 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 17 kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 146 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 143 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 144 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 145 už, prieš, susilaiko, atmesta. 148 už, prieš, susilaiko, patvirtinta atmesta. 149 už, prieš, susilaiko, neaišku. Balsu, balsuosime elektroniškai dėl 149. Pradedame, baigiame. Patvirtinta vieno balso persvara. 18 kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 157 už, prieš, susilaiko patvirtinta. 160 už, prieš, susilaiko patvirtinta. 161 už, prieš, susilaiko patvirtinta. 162 už, prieš, susilaiko patvirtinta. 158 už, prieš, susilaiko atmesta. 159 už, prieš, susilaiko patvirtinta susilaiko patvirtinta, 163 už, prieš, susilaiko atmesta, 119 už, prieš, susilaiko at, patvirtinta, 165 už, prieš, susilaiko atmesta. Pasitikrinsime dėl 165, pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 164 už, prieš, už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Į 35 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Į 316 už, prieš, susilaiko, atmesta. 19 kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 20 kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 21 kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 22 kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 183 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 184 už, prieš, susilaiko, atmesta. Imko 9 už prieš susilaiko patvirtinta. Pirmas už prieš susilaiko patvirtinta. 23 kompromisas už prieš susilaiko patvirtinta. Jūri pirma konstatuojama dalis už prieš susilaiko patvirtinta. Įtrė e, e, pirma konstatuojamoji už prieš susilaiko patvirtinta. B už prieš susilaiko patvirtinta. 24 kompromisas už prieš susilaiko patvirtinta. Devintas pakeitimas už prieš susilaiko patvirtinta. Dešimtas už prieš susilaiko patvirtinta. Vienuoliktas už prieš susilaiko patvirtinta. Dvyliktas už prieš, susilaiko, patvirtinta. 13 už. Norite pasitikrinti dėl 12. Gerai. Balsuojame elektroniškai. Pradedame. Balsavimas baigtas. Jūs buvote teisūs atmesta. 13 pakeitimas už prieš. 13 pakeitimas už prieš, susilaiko patvirtinta. 14 už. Ar norite pasitikrinti dėl 13 pakeitimo? Gerai, pradedame elektroninį balsavimą. Atrodo, kad patvirtinta. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 14. Už. Prieš. Susilaiko. Patvirtinta. 15. Už. Prieš susilaiko patvirtinta. 16 už, prieš susilaiko patvirtinta. 17 už, prieš susilaiko atmesta. 25 kompromisas. Norite pastikrinti dėl 17 pakeitimo? Ne, gerai. Ar taip? Gerai. Elektroninis balsavimas dėl 17. Pradedame. Balsavimas baigtas atmesta. 25 kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. F konstatuojamoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 21 už, prieš, susilaiko, atmesta. 22 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 23 už, prieš, susilaiko, patvirtinta susilaiko, atmesta. 26 kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Jūri B konstatuojamoji dalis už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Įtrė D konstatuojamoji dalis už, prieš, susilaiko, atmesta. Įtrė E konstatuojamoji dalis už, prieš, susilaiko, atmesta patvirtinta. Ir dabar balsuojama dėl viso pranešimo. Pradedame. Balsavimas baigtas. 33 už, 3 prieš, niekas nesusilaiko. Sveikiname poną Van de Kampą, jo pranešimas patvirtintas. Dabar pono Meir pranešimas bus kalbama apie direktyvą, kur kalbama apie atstovaujamosius veiksmus ir ieškinius, siekiant apsaugoti kolektyvinius vartotojų interesus. Panaikino 92 metų direktyva. 31 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. 32 už? Prieš? Susilaikė? Patvirtinta atrodo taip. Pone Revodalion, viskas tvarkoj? 32 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 34 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Balsuosime dėl A pakeitimų bloko, kas už, kas prieš, susilaikė. Koks yra socialistų sprendimas? Ar dalyvaujate balsavime? Klausė pirmininkė. Patvirtinta. 35 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė atmesta. 9 pakeitimas. Kas prieš? Susilaikė atmesta. 37 už. Prieš. Susilaikė Patvirtinta. 38 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. B blokas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. 40. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 41. Už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 45. Už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 44. Už prieš, susilaikė, patvirtinta. 46 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 47 už, prieš, susilaikė, atmesta. 48 už, prieš, neaišku, sako pirmininkė. Balsuosime dėl 48 pakeitimo elektroniškai. Manau, kad patvirtinta. Taip, patvirtinta. Dešimtasis pakeitimas. Kas už, kas prieš. Kas susilaikė, patvirtinta. Vienuoliktasis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dvyliktas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Keturiasdešimtas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Penkiasdešimtas už, prieš, susilaikė, atmesta. Du turime identiškus pakeitimus, kas už, kas prieš, susilaikė atmestą. C pakeitimų blokas, kas už. Kas prieš, kas susilaikė atmestą. D blokas už, prieš, susilaikė patvirtinta. E blokas už, prieš, susilaikė patvirtinta. F blokas už, prieš, susilaikė atmesta. G blokas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Ir keliaujame tiesiai prie 56 pakeitimo, kas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. H blokas už. Prieš. Susilaikė patvirtinta. 60 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 15 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Į blokas. Už, prieš. Pone Kramerį, ašgi dar net nepasakiau, ar priėmėm kokį sprendimą balsavime. Norite, kad dėl į bloko būtų balsuojama elektroniniu būdu? Labai išmintinga, sako pirmininkė, dar nepabaigė balsavimo, imsimės balsuoti elektroniniu būdu. Į blokas arba AI. Baigėme balsavimą. Patvirtinta. ponė Foster, iš tikrųjų didžiulės paramos sulaukta. 65. Kas už, kas prieš. Susilaikė, patvirtinta. Pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš. Susilaikė, patvirtinta. 66. Už. Prieš. Susilaikė, atmesta. 17. Už. Prieš. Susilaikė, patvirtinta. 18. Už. Prieš susilaikė, patvirtinta. 19 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 68, sako pirmininkė, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 68 ponė Geller mes atmetėm. 70 už, prieš, susilaikė, atmesta. 71 už, prieš susilaikė atmesta. 72 už prieš susilaikė patvirtinta. 20 už prieš susilaikė atmesta. 73 už prieš susilaikė patvirtinta. 22 už prieš susilaikė patvirtinta. J blokas. Kas už? kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Taigi, tikrinkime elektroniškai dėl J bloko. Baigiame balsuoti. 21 kolega balsavo už. K blokas. Kas už? Atleiskite, atkrenta šis pakeitimų blokas, nes pritarėm J blokui. Turime du identiškus pakeitimus. Kas už juos? Kas prieš? Susilaikė, patvirtinta. Tikrinamės pagal ponios Anderson pageidavimą dėl 77 ir 78 pakeitimo. Baigiam balsuoti. Nors aišku, jeigu kolegos ir nebalsuoja, vis tiek turi teisę prašyti perbalsuoti. Toks jau mūsų reglamentas. Patvirtinta. Kiti pakeitimai. 79 ir 80. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 81. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 82 už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 83 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Pirmasis atkrenta, nes jau buvo patvirtintas. Ketvirtas pakeitimas kas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 27 už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta 28 už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 29 už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Penktasis atkrenta. Šeštas kas už. Prieš susilaikė, patvirtinta. Septintas už, prieš, susilaikė, atmesta. Aštuntas už, prieš, susilaikė, atmesta. Ir dabar balsuojame dėl viso teksto elektroniniu būdu. Baigiam dabar balsavimą. 21 kolega balsavo už, prieš 14 ir vienas kolega susilaikė, tuo būdu pranešimas yra patvirtintas. Ir pereinam prie paskutinio balsavimo. Balsuosime. dėl ponios tapardel pranešimo. Dėl verslo klientams teikiamų internetinių tarpininkavimo paslaugų sažiningumo ir skaidrumo didinimo. Penktas kompromisas kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 97. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. Šeštas kompromisas kas už? Norite dėl 97 pasitikrinti? Gerai, taip ir padarykime elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. Atmesta. Šeštas kompromisas kas už. Kas prieš susilaikė patvirtinta. 101. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 102 už. Prieš susilaikė. Nėra aišku, tad pasitikrinkim. Pradedam balsuoti dėl 102. Baigiame. Patvirtinta. 103. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 104. Už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 105. Už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 106. Norite pasitikrinti? Gerai, pasitikrinkim dėl 105. Pradedam balsuoti. Baigiame balsavimą. 105 pakeitimas, vaudų atmestas. Labai nedidelė persvara. Kas už 106, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 107 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 108. 109, viršau, už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar 110. Kas už? Prieš. Susilaikė, atmesta. Septintas kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 113 už. Ponas, kreipiuosi poną Piperį ir ponę Virkunen. Kviečiu laikytis rimties, ačiū. Kolegos, liko nedaug balsavimų, susikaupkim. 113. Kas už, kas prieš, kas susilaikė atmesta. 114. Kas? Jūs teisūs. 116. Nes nepatvirtum 113. Tai dėl balsų 116 to, kas už, kas prieš. Susilaikė atmesta. 114. Už, prieš, susilaikė atmesta. 115 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 117 už. Norite pasitikrinti 115? Balsuokime dėl jo elektroniškai. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 117. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė atmesta? 118 už prieš, susilaikė, patvirtinta. Dešimtasis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Dešimtąjį tikriname. Baigiame balsuoti. Atmesta. 119. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Neaišku. Balsuokime. Dėl 119 elektroniškai. Atrodo akivaizdus rezultatas. Patvirtinta. Aštuntas kompromisas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. 125. Kas už? Kas prieš susilaikė patvirtinta. 9. Kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. 10. Kompromisas kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 11. Kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. 145. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 12. Kompromisas už, prieš susilaikė Patvirtinta. 13 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 157 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 158 už, prieš, susilaikė, atmesta. 14 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 163 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 164 165 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 166 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 167 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Tikrinamės dėl 167. Pradedam balsuoti. Baigiame. Bravo ponui Vamdekam. Atmesta, nors rezultatas beveik lygus. 168. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 169. Už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 170. Už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 171. Už. Prieš susilaikė patvirtinta. 172 už prieš susilaikė atmesta. 173 už prieš susilaikė atmesta. 22 už prieš susilaikė patvirtinta. Du identiški pakeitimai, kas už juos, kas prieš, kas susilaikė. Patvirtinta. 175 už, prieš, susilaikė, atmesta. 24 už prieš susilaikė patvirtinta. 176 už prieš susilaikė patvirtinta. 25 kas už prieš susilaikė patvirtinta. Dabar 100, tiksliau, dabar 26 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 27 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 15 kompromisas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 30 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 31 už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkim. Baigiame balsuoti. Atmesta. Trisdešimt pirmas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Tikrinsime. Dėl 31 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Atmesta. 32 pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaikė. Neaišku. Dėl 32 balsavome. Tikrinamės. Dėl 32. Baigėme. Atmesta. 33 pakeitimas kas už. Kas prieš. Susilaikė. Pasitikrinkim. Pradedam balsuoti. Baigiame. Nelengva šį rytą. Pirmininkiai. Atmesta. Bet kolegosgi balsuoja 16 kompromisas, kas už. Kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 191, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 192, už, prieš, susilaikė, atmesta. 193, kas už, kas prieš, susilaikė, Neaišku. Balsuokime. Dėl 193. Baigiame balsuoti. 37. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Turime identiškus du pakeitimus, kas už juos, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 195. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 17 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 200 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 41 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 201 kas už, kas prieš, kas susilaikė, Manau, kad patvirtinta, bet pasitikrinkim dar dėl 201. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 42. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. 43. Už? Prieš? Susilaikė? Patvirtinta. Tikrinamės dėl 43. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Aš jau iš anksto mačiau, kad priimta, sako pirmininkė. 202. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 203. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Tikrinamės dėl 203. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 204. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 205. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 44. Už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Tikrinamės dėl 44. Elektroniškai. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 46. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Dėl 46 norite pasitikrinti, tai taip ir padarykime. Pradedam balsuoti. Baigiame. Atmesta. Taip ir maniau, kad tai bus, sako pirmininkė. 206. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė atmesta? 207. Už. Prieš. Susilaikė patvirtinta. Balsuojame dėl 207 elektroniškai taip pat. Baigiame. Patvirtinta. 47. Kas už? Prieš. Susilaikė. Tikrinkimės, nors dar nespėjau pasakyti ir šiaip balsavimo rezultato, bet tikrintamės. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 208. Kas už? kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 200, dabar du identiški pakeitimai, kas už juos, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Balsuokime dėl tų vienodų pakeitimų. Pone Vim Vandekamp, jūs baisiai manim nepasitikit šiandien. Aš galiu iš anksto pasakyti, kad bus patvirtinta. Baigiam balsuoti. Patvirtinta. 211. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 212. Už? Prieš. Susilaikė patvirtinta. Identiški du pakeitimai. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. Keturiasdešimt devintasis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 50. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 51. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Tikrinamės. Dėl 51. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 52. Kas už? kas prieš, kas susilaikė patvirtinta, 53 už, prieš, susilaikė atmesta. Tikrinkimės. Dėl 53 pradedam balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 54. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. 55. Kas už? kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 56 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 57 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 58 už, prieš, susilaikė, atmesta. 59 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 63 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Pirmas, už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Tikrinamės dėl, š... Tikrinamės dėl pirmojo pakeitimo elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti patvirtintą. 66 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Du vienodi pakeitimai. Kas už juos? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Antrasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 75 už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Trys identiški pakeitimai. Kas už juos? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Tikrinamės dėl jų, dėl tų identiškų pakeitimų. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Pone Tarpadėl, jūs teisi. Trečias kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 81 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 82 už, prieš, susilaikė, Patvirtinta. Ketvirtas kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 86 pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Septintas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 87 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 88 už, prieš, susilaikė, patvirtinta nėra aišku. Tai balsuom iki dėl 88 pakeitimo. Baigiame. Atmesta. 89 kas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 90 už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 91 kas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Ir dabar balsuojame elektroniniu būdu dėl galutinio dokumento varianto. Pradedam balsuoti. Trisdešimt keturi balsavo už, du prieš, niekas nesusilaikė. Sveikiname ponę, ponę Tarpadėl, patvirtintas jūsų pranešimas. Et nous passons directement O dabar periname prie pasikeitimo nuomonėmis su ponu Brennanu. Jis yra Eurocontrol generalinis direktorius. Jis štai netrukus prie mūsų prisijungs tribūnoje. On est dans les temps. Hein? Oui, oui.

Allez, nous commençons, s'il vous plaît, pour notre Pradedame paskutinį mūsų darbo tvarkės e, punktą. Dėkoju, kad e, nutilote. Man didelė garbė e, pasveikinti poną Brennan naująjį Eurokontrolės direktorių. Jisai tapo direktorium šiais metais. Mes e, manome, kad e, tikslinga toliau plėtoti dialogą su Eurokontrolė. Tas dialogas prasidėjo prieš ne vienerius metus, o šiandien pakalbėsime apie oro transportą. Mes matome, kad e, oro transporto skrydžių apimtis visą laiką didėja ir dėl to kyla klausimų dėl oro transporto valdymo ateityje. Bet kuriuo atveju sveikinu Jūs, ponė Brennan, mūsų komitete. E, Jūs per 10 minučių turėsite pakomentuoti susidariusią padėtį E, pasakysite, kokie yra pagrindiniai, e, kokios pagrindinės veiklos kryptis eurokontrolės ir kaip jūs įsivaizduojate dabartinėmis sąlygomis oro kontrolės e, valdymą. Dėkoju, žodis jums. Ačiū ponios ir ponai. Aš džiaugiuosi kvietimu ir mano šios dienos pristatymo tikslas yra pristatyti uh, oro eismo valdymo situaciją ES. Ponas Marinesku yra salėje ir matau, kad jie jau nekantrauja. Noriu man užduoti klausimų, tačiau prašau, turėkite kantrybės. Aš papasakosiu trumpai apie Eurocontrol. Uh, Mes esame oro eismo valdytojo Europos Sąjungoje. 11 milijonų skrydžių vyko 2018 metais. Mes renkame oro eismo mokesčius, taip pat e, kontroliuojame oro erdvę virš Belgijos ir Niderlandų. Mes e, koordinuojame civilinio ir karinio transporto srautus, taip pat teikiame paramą gynybos agentūrai ir kitoms e, institucijoms. Uh, Mes apimame 41 valstybę visoje Europos Sąjungoje. Yra dar dvi valstybės - Izraelis ir Marokas, kurios dalyvauja asociuotų narių teisėms. Jos turi visas teises išskyrus balsavimo teisę. Jeigu prisimenate, yra bendro Europos dangaus iniciatyva, 2004 metais jie buvo įkurta, siekima modernizuoti oro transportą. Noriu priminti, kad yra 10 milijardų eurų kasmet, tiek kainuoja mūsų paslaugos, e, daugiausia už jas sumokama per oro vežėjų mokesčius. Kaip matote, yra 62 oro eismo kontrolės centrai ir 11 milijardų, milijonų skrydžių. E, JAV palyginti yra 23 kontrolės centrai ir 15,7 milijonų skrydžių. Taigi mes esame labiau fragmentuoti, mūsų sistema netokia veiksminga kaip JAV. Na, jeigu pažiūrėsime į skrydžių apimtis, mes nedirbame taip veiksmingai. Jeigu pažvelgtume į šią vasarą ir vėluojančius skrydžius, iki 18 lapkričio 9,9 milijonai skrydžių vyko ir 3,7 7 procentais jų skaičius išaugo. Ir penktus metus skrydžių skaičius augo. E, tikslas yra 0,5 minutės, dabar yra 1,86 minučių vėlavimas. Taigi dar nepasiekime tikslo ir mūsų vėlavimai padvigubėjo ir pajėgumų atsliekama 71 procentų, trūksta darbuotojų 187 procentus vėlavimų tai sukelia ir blogomis oro sąlygomis dar daugiau skrydžių vėluoja. Iš Ispanijos, iš Marselio skrydžių daug vėluoja. Jeigu Pateiksime pavyzdį, jeigu 28 Liepos 2017 e, metais šeštadienį pažiūrėtume, jeigu važiuojant iš Liuteno į Darfur, tai tuomet e, e, dėl oro sąlygų, dėl pajėgumų sistema negalėjo veikti. 461 teisės aktas ir tinklo pribojimas galiojo iš skirtingų šalių. Taigi reikėtų koordinuoti sistemą Europoje. Pažiūrėsime. 9,1 minučių e, vėluojama buvo pernai ir šiemet e, situacija dvigubai blogesnė. Na ir pagalvokite, mes turime ribotus pajėgumus, jeigu pilsite vandenį į indą, tai galų gale indas bus perpildytas ir vanduo išbėgs. Labai didelių problemų yra Prancūzijoje, Vokietijoje, o toliau Ispanija, Austrija ir kitos šalys. Tačiau yra kitų šalių, gana didelių, Italijoje, kur vėlavimų nedaug, Lenkijoje vėlavimų nedaug ir viskas priklauso nuo bendros Europos erdvės, Europos centro širdies. Ten srautų labai dažnis didelis. Jeigu pažvelgtume į oro vežėjus, Ryanair 30 procentų e, jų skrydžių yra vėluojama dėl oro eismo kontrolės. Jeigu pažvelgtume į Air France, tai 20 procentų e, skrydžių vėluoja bent 20 minučių. Bet tai yra tik tai vienas vėlavimo elementas. Vidutinis vėlavimas yra 49 minutės. Taigi galiu pasakyti, kad vienas iš trijų skrydžių vėluoja. Ir kai vėluojama, 49 minutės skrydis vidutiniškai vėluoja. Tai yra nepriimtina ir iš tikrųjų, lyginant su pernai metais sistema perkrauta. Jeigu pažvelgtume į ekonominį poveikį, oro vežėjai moka už sistemą, taigi oro vežėjai sumoka 10 milijardų per metus. Galima gana paprastai viską įvertinti. Jeigu pažvelgtumėte į Ryanair, EasyJet, Lufthansa, kitus skrydžius e, ir kitus vežėjus, yra nemažai pinigų sistemoje, tačiau jie nėra veiksmingai išleidžiami. Jeigu mes tik tai 10 milijardų, net 10 milijardų kas met e, leidžiame oro eismo kontroliai. 11 milijardų skrydžių vyko šiemet, 4,7 procentais padidėjo e, skrydžių apimtis ir keleivių skaičius padidėjo 6 procentais 43 procentais padidėjo vėlavimų poveikis skrydžių. Ir 111 procentų padidėjo nuostoliai dėl vėlavimo. Taigi, galima pažiūrėti, koks buvo poveikis. 14,5 milijardo tai yra vėlavimų poveikis, o atšautų skrydžių poveikis yra 8,4 milijardo. Taigi bendros, bendra žala yra 17,9 milijonų. Ir trečdalis atsiranda dėl oro eismo valdymo problemų. Ir baigdamas galiu pasakyti, kad ekologinė situacija aviacijoje ger, smarkiai pagerėjo, 2,2 procentais e, e, pagerėjo veiksmingumas, nes lėktuvai naujesni, naujesni varikliai, tai turėjo didelį poveikį. Tačiau realybė tokia, kad šiemet e, sutaupėme beveik 5 milijonus minučių vėlavimo, kadangi sukūrėme iniciatyvą vėlavimui mažinti. Parlamentui galiu pasakyti, kad e, tai yra ekologinė katastrofa. Mes neturime pajėgumų, mes e, net naujame lėktuvus, mes e, lėktuvus nukreipiame ilgesniais maršrutais. Jeigu keičiate aukštį, tai tuomet padidėja kūro sąnaudos ir tai neoptimalu, mes turime reorganizuoti savo skrydžių valdymą, nes kitaip nepasieksime savo tikslų. Taigi 2019 metams aš noriu pasakyti, kad e, mūsų pajėgumai yra statiški. E, Vokietijoje tikriausiai pajėgumai bus mažesni, Prancūzijoje išliks tokie patys. Uh, vėlavimai dar bus blogesni negu 2018 metais. Europos erdvė nėra pritaikyta ir situacija gali tik blogėti. Taigi mes ėmėmės priemonių ir e, bandome tomis priemonėmis pažaboti vėlavimus. Tačiau mums reikia parlamento paramos, e, e, tinklo ta, valdymo tarybos paramos ir galų gale esminės sistemos reformos. Ponas Marinesko e, kalbėjo apie SES2, SES3, tačiau visas šias priemonės reikia taikyti. Mums reikia iš esmės keisti sistemą, nes dabar mes tiesiog kabome ant bedugnės krašto. Mums reikia dirbti visiems kartu, visi turi keisti sistemą, įskaitant ir oro vežėjus. Na, pažvelkime, kaip atrodytų Ehm, užimta diena. Ehm, čia yra penktadienis, septynios ryto ir tokie yra oro eismo srautai. Matote, kad iš Turkijos srautai eina, tačiau matote, kaip centrinė Europa yra užkimšta. Tai buvo labai užimta diena, tačiau skrydžiai nevėlavo. Kodėl? Todėl, kad buvo daug oro eismo valdytojų, buvo daug darbuotojų, buvo nemažai pokyčių. Taigi mes galėjome 37 tūkstančius skrydžių suvaldyti 17 rugsėjo, o 40, o, o Liepos mėnesį mes negalėjome suvaldyti skrydžių. Taigi matote, kaip viskas gali atrodyti. Ir dabar dar pabandėme numatyti, kaip viskas atrodys po 12 metų. Jeigu 1,9 procentais kas met auks skrydžių skaičius, tai 30 metais taip atrodys situacija Europos Sąjungoje mes niekuomet negalėsime suvaldyti tokio skrydžio skrauto. 58 tūkstančiai skrydžių viršė mūsų pajėgumus. Tai apribos ekonomiką, judumą ir mes esame tam nepasirengę. Taigi atsidursime bėdoje, jeigu nebus patvirtinta esminė reforma, kurią siūlė ponė Smarinesku. Taigi mums reikia parlamento surmos, paramos, reikia vykdyti pokyčius, kuriuos siūlo pirmininkaujantį Rumuniją. Ir Eurocontrol nori paminėti keletą dalykų. Pirmiausia, reikia sukurti E, didesnį pajėgumų valdymo sistemą, panašiai kaip JAF. E JAF e jau veikia tokia sistema, mes turime pritaikyti panašią sistemą ES. Negalime atskirai tvarkytis, reikia reorganizuoti oro erdvę, taip dabar vyksta, mums reikia keisti veikimo sistemą, veikimo mechanizmą, reikia žiūrėti, kas vyksta, reikia rezultato ir tam reikia lėšų, tam reikia mokėti žmonėms. Taip pat reikia e, reguliuoti atliekamą darbą, ne tai, kas įeina į sistemą. Ačiū, ponius ir ponai. Dėkuoju už šį pranešimą, kuris tikrai mums kelia nerimą, bent jau man kelia nerimą, nes e, aš mastau, ar mes galėsime užbėgti už akių visiems tiems iššūkiams, turint omenyje e, tas tendencijas. Tad pradeda diskusija. Pirmiausiai, ponas Marinesko. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju ponui Brennanui už pranešimą. Aš tą pranešimą girdžiu jau antrą kartą, kaip jūs prisimenate, pirmą kartą aš e, išgirdau kiek anksčiau. Jūs esate pirmas Eurokontrolės direktorius parlamentui pristatantis realią padėtį, realybę, tokią, kokia jinai yra. Ir aš dėkoju Jums už tai, nes e, labai svarbu žinoti, kas iš tikrųjų vyksta ir tai, kad e, mes ne, ne, nebegalime e, toliau judėti tuo keliu, kaip iki šiol, kad reikės kažką daryti ir e, suprantame, kad e, net ir per ateinančius keletą metų mums iškils e, sunkumų. Prieš porą metų, kaip jūs žinote, aš pasiūliau atlikti eksperimentinį tyrimą, kuri, kuris apimtų naują mūsų oro erdvės architektūrą Dabar e, rezultatai yra pristatomi ir paskui komisijos e, darbo grupė patvirtins balandžio mėnesį e, tas išvadas, tačiau man atrodo, kad išvados iš tikrųjų e, bus labai pozityvios, aš to net nesitikėjau. Aš e, manau, kad e, mes galėsime padidinti gebėjimus apie 30 procentų ir nereikės, kažkaip, kokių labai ypatingų e, pokyčių. O e, po 25 metų turėtų būti apie 50 procentų padidėjimas gebėjimų. Tačiau e, mes turime labai aiškiai suvokti, kad visų šitų dalykų mums reikia jau dabar. Kaip jūs e, žinote, taryba blokuoja kai kurios dalykus, nes e, nežinau, ar Gibraltare iškyla tokių, tokia pat problema, nes e, dėl tarybos blokavimo aš ir pasiūliau beje tą eksperimentinį tyrimą. Tačiau turint omenyje bend, bendrą vieningai dangų, tai manau, kad mes galėtume sumažinti išmetalus bent 10 procentų. Ir aš e, norėčiau panaudoti to tyrimo išvadas ir panaudoti jas tam, kad mes parengtume per keletą mėnesių naują reglamentą, nes jeigu mes to nedarysim, tai tuomet viskas nusikels 24 metams, nes e, aišku, komisija atsijims tą pasiūlymą, tada kita komisija turės tai daryti ir, ir jau tuomet bus e, per vėlų. Ir mums iškils e, rimtų problemų. Ir paskutinis dalykas, kurį jūs minėjote, tai yra re, re, rezultatų gerinimo schema. Aš manau, kad ta schema pasteisino iki šiol. E, ir e, mokesčiai už e, maršruto mokesčiai, jų surinkimas pasiteisino, tačiau dabar mes turime čia kai ką e, pakoreguoti. Dėkoju. Jums dar kartą už puikų pranešimą. Dėkoju, kad e, lankotės pas mus ir kad e, mums apibūdinote labai realistiškai susidariusią padėtį. Ir aš e, tikiuosi, kad tai prisidės prie mūsų oro erdvės reformavimo. Dėkuoju, ponė, ponė Marinėsku, dabar ponė Foster. Much, um... Dėkuoju ponui Brennan už e, keitimas nuomonėmis parlamente. Jūsų pranešimas buvo iš tikrųjų labai, labai atviras ir aš manau, kad parlamento nariai supranta susidariusią padėtį, kurią jūs pakomentavote. E, ponas e, Marinesku palėtė tuos aspektus, kurie turi keitis, keistis ateityje, nes spaudimas visą laiką didės. Ir aišku, technologijos e, vaidins labai svarbu vaidmenį. E, tačiau tai yra tik tai viena sprendimo pusė. Nes aišku, teisės aktai taip pat turės keistis, bet e, aišku, jog reikės didesnio, glaudesnio bendradarbiavimo tarp valstybių, ne tik taip tarp, tarp jūsų ir valstybių, nes jūs apmate ir taip jau daug valstybių, ir Marokas, ir Izraelis, beje, įeina į e, eurokontrolę, tad e, reikės tarp valstybinio bendradarbiavimo daugiau. Tačiau e, e, tie transporto paslaugų tiekėjai, su kuriais jūs turite sutartis, e, sutartis dėl, dėl, dėl, dėl slotų, e, Ir čia man kyla kai kurių klausimų dėl, dėl šio aspekto ir dėl to, kaip tai palies jų oro, oro uostus. Ir paskutinis dalykas, ar jūs e, nemanote, kad e, turint omenyje vis, visas technologijų problemas nacionalinių lygmenių trūksta gebėjimų. Ir jeigu dabar pažvelgtume į didžiuosius e, centrus, Junktinėje karalystėje taip pat yra keli e, tokie e, dideli centrai. E, tie oro uostai, dideli centrai, hubai yra valdomi pakankamai veiksmingai, 27, sep, išnaudoja 97-98 procentus jų e, gebėjimų. Tačiau e, ateityje reikės galvos ir apie infrastruktūrų e, plėtojimą, reikės galvoti apie aplinkos sauginius e, e, dalykus. Dėkuoju, kad jūs pabrėžėte šitas iškylančias problemas ir galbūt jūs pakomentuosite taip pat tos kai kurios kitus mano minėtus uh, aspektus, nes reikėtų galbūt daryti spaudimą labiau vyriausybėm, kad jos palengvintų jūsų darbą. Dėkuoju, ponas Taylor. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju ponui Brennan už pranešimą. Tris klausimai iš mano pusės. Aš norėčiau paprašyti jūsų pateikti uh, bendradarbiavimo pavyzdžių, bendradarbiavimo tarp Eurokontrolės ir JASA organizacijos. Kažkiek tokių pavyzdžių. Antras dalykas, jūsų organigrama rodo, jog jūs turite darbuotojų, kurie užsima aplinkosauginiais aviacijos aspektais. Ar galėtumėte pateikti konkrečių pavyzdžių su skaičiais apie tai, kokiu jūs įmatės veiksmų e, mažindami išmetalus, e, didinančius e, šiltame efektą. Kokie buvo jūsų veiksmai šios ir tie pastaruosius metus. Toliau jūs paminėjote taip pat vėlavimus, kur, su kuriais susiduria keleiviai. Ar jūs bandėte įvertinti savo darbo uh, E, rezultatus e, keleivių teisių užtikrinimo kontekste ir kokie čia buvo Eurokontrolės darbo rezultatai. Dėkuoju, ponė Damato. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju Eurokontrolės direktoriui už pranešimą. Tas pranešimas rodė, jog, rodo, jog 17 e, metais padidėja jūs oro eismas, pasireiškia tuo, kad vėluojama daugiau, taip pat e, mažėja e, disponuojami gebėjimai ir tai kelia tam tikrą susirūpinimą galvojant apie ateities tendencijas ir e, referencinius laikotarpius. Ir aš norėčiau paklausti štai ko Eurokontrolės. Ką, e, galbūt galėtumėte konkrečiau pakomentuoti, kokius veiksmus jūs e, siūlote, kad būtų sprendžiama oro transporto padidėjusio intensyvumo problema ir vėlavimo problema, nes jūs čia minėjote Vokietiją ir Prancūziją kaip ypač šitų problemų paliestas valstybės. Taip pat uh, reikėtų e, galbūt e, pagalvoti apie naujo tipo partnerystės tarp paslaugų tiekėjų Europoje. Galbūt tai padėtų spręsti problemas. Taip pat e, visą laiką yra siekiama mažinti sąnaudas ir tai kartais turi neigiamų pasiekmių saugumui ir darbo vietų kūrumui. Galvojant apie šitas uh, E, problemas. Ar e, Eurokontrolė galvoja apie oro kontrolės centrų jungimą e, Europoje, ar tai vis dėlto būtų per ankstyvas dalykas vieningo dangaus srityje. Dėkuoju, ponė Klun. Dėkuoju, pirmininkė. Ir ačiū Emanai už jūsų šiandien perduotą žinią. Manau, kad tikrai labai svarbu žinoti situaciją. 18 lapkritį išgėjom, situ... kokia yra situacija, tikimės, kad ir kitą metą e, sužinosime apie pasikeitimus, jūs pažymėjote, kokie yra iššūkiai, e, kur, kur turėtume visi e, rasti sprendimus, pasitemti. E, kitą metą įvyks daug pokyčių, bus kita komisija, pas, bus kitas parlamentas ir gali būti sudėtinga užtikrinti, kad įvyks tie reikiami pokyčiai. Ir bus toks rinkimų laikotarpis, kai iškumo bus mažiau. Kolega Marinesku pateikė puikų pranešimą. Tiesiog įdomu yra girdėti visą tai, ką šiandien išgirdome. Ir be abejo, reikia kalbėti apie tai, kad žemėje turi būti naikinamos sienos, kad ten turi būti mažiau kliūčių. Ir man atrodo, iš tikrųjų, jūs esate teisus, bendradarbiavimo turi būti žymiai daugiau, nes susidurime su ekonominiais, ekologiniais iššūkiais ir to bendradarbiavimo turi būti daugiau, tiek užtikrinant saugumą, e, tiek sprendžiant kitas problemas. Turime turėti reikiamą strategiją. Mes parengėm pranešimą, tai yra mūsų reakcija į komisijos pasiūlyktą strategiją. Ir kaip jūs sakote, Tarptautinių oro paslaugų teikėjų tinkamas valdymas irgi yra vienas iš prioritetų. Manau, kad parlamentas jau dabar pradėtų kelti triukšmą, kad komisija imtųsi aktyviau iniciatyvos ir kad atsivertų duris reikiamiems sprendimams priimti. Ačiū už atvykimą į mūsų postį dar kartą. Pirmininkė, ačiū poniai Klūn. Pone Brananai, ačiū už Jūsų pasisakymą. Tačiau man kyla daug klausimų. Jūs skelbėte pavojų dėl to, kad šiandien e, tiek aplinkos saugos rytyje, tiek skrydžių valdymus rytyje sakote, kad jeigu nebus koordinuotų veiksmų, jeigu nieko nebus daroma, situacija gali būti tikrai katastrofiška labiau negu katastrofiška. Jūs tokius žodžius ištarėte ir tai reiškia, kad padėtis yra tikrai rimta, tai kelia pavojų. Jūs sakėte, jeigu dabar nieko nedarysim, kad optimizuotume kūro kainas, tai 15-25 procentais jos gali išaukti. Be abejo, tai yra labai daug. Tuo pat metu matome, kad aviacija tampa labiau prieinama visiems. Vartotojai gali pavyzdžiui, už skrydį sumokėję 20 eurų skristi savo pasirinktą kryptim. Tad kaip visą tai išspręsti, kaip tuos interesus suderinti, galbūt reikėtų numatyti naujus kažkokius ekologijos mokesčius. Aš, pavyzdžiui, manau, kad taršieji sektoriai reikėtų, sektoriai turėtų taikyti, jiems turėtų būti taikomas teršėjo mokėtojo principas. Pavyzdžiui, galbūt reikėtų numatyti aviacinio kūro mokestį ar numatyti kažkokias naujas nuostatas tam, kad aviacijos sektoriui irgi būtų taikoma būtent ši logika. Ponas Marinesku taip pat teisingai pasakė, kad reikalingas europinis požiūris. Mes pasisakom už bendrą ar vieningą Europos dangų, bet mes manome taip pat, kad reikia taip tai pat padėti labiau optimizuoti srautus, bet valstybės narės blokuoja sprendimų prieimimą. Koks yra jūsų vaidmo valstybių narių atžvilgių? Ar jūs su jais, jūs su jais susitinkate, važvykstate jų įtikinėti, rengiate dokumentus ir panašiai? Tie dokumentai, kuriuos parodėte, suteikia daug žinių, bet jie taip pat leidžia įsivaizduoti ir pavojaus mastą. Aš norėčiau sužinoti, kas bus po breksito taip pat, jeigu nebus susitarimo. Jūs esate Eurokontrolės vadovas. Jeigu nebeskraidys Junktinės karalystės lėktuvai čia, kaip bus sprendžiamos visos tos problemos? Kaip spręsite situaciją, jeigu susitarimas nebus pasirašytas dėl Junktinės karalystės pasitraukimo? Ar turite kokį nors veiksmų planą? Dėkoju. Na, o dabar leisiu atsakyti visus tos užduotus klausimus. Thank you, Mr. Madam Chairman. Dėkoju, ponia pirmininkė. Norėčiau pradėti nuo pono Marineskų klausimo. Sažiningai kalbant, aš sutinku su viskuo, ką jūs sakėte. Nemanau, kad galėčiau ginčyti su kuo nors. Jūs viską puikiai išdėstėte, jūs šias rytim domitės daug metų ir suprantate, koks vaidmuo mums tenka. Koks mūsų vaidmuo? Eurokontrolė yra valstybių narių norėta struktūra, Europos valstybės, ES valstybės e, yra narės tarp tų 41 valstybės, kurios sudaro mūsų organizaciją. Turkija, Ukraina, Balkanų valstybės irgi yra mūsų narės, nes oro skrydžių daugėja tarptų visų regionų. Mes turime susita tos šalis turi susitarimus su ES. Tada buvo sudaryta ta bendro dangaus iniciatyva ar vieningo dangaus iniciatyva ir to šalis prisijungė prie susitarimų. Kiekviena e, valstybė narė ES yra ir mūsų organizacijos narė. Poniai Foster, galėčiau sakyti apie technologijas. Tos technologijos yra ypatingos svarbos dalykas, bet ne tik jos. Nėra kažkokios stebuklingos sidabrinės kulkos, kuri viską išspręstų. Taip, mums prireikia kiekvieną kartą 3-4 metų, kol pritaikome kažkokias naujas technologijas, kol jos pradeda tarnauti skrydžių valdymui. Mes e, šią vasarą daug kur perorganizavome skrydžius ir jeigu pasižiūrėtume į pusiausvyrą, ar rodome gerą pavyzdį su Brussels Airlines, mes matome, kad ir nutinka ir taip, kad ir tos bendrovės lėktuvų 91, pavyzdžiui, nepakyla e, Tai reiškia, kad 20 procentų neefektyvumas pasireiškia tos bendrovės valdyme. E, bet vis, be abejo, visą tai yra aplinkosaugos požiūrių neaktyvus, ne, ne, neefektyvus sprendimai. E, kai kalbam apie mokestį, teršėjas moka. Klausimas, kas yra teršėjas. Ar tai yra tie, kas nesuteikia gebėjimų bendrovė tinkamai eksploatuoti savo lėktuvus, ar tie, kurie skraido vis tik tai. Noriu atsakyti dėl efektyvumo schemų. Būtina užtikrinti pusiausvyrą tarp gebėjimų ir taip pat kainos ir kokybės santykių. Tai padeda siekti rezultato. Mes, man atrodo, matavome net tuos duomenys, norėdami pasižiūrėti, kas, kaip veikia sistema. O mums šiuo atveju svarbus yra rezultatai. Tai yra tas principas, kurį reikėtų taikyti kitose administracijose, tokiuose kaip elektros, pavyzdžiui, sektoriaus valdyme ir panašiai. Kitas dalykas, kurį norėčiau pasakyti, yra štai kas. Manęs buvo klausiama, ar galima imtis kažkokių veiksmų sistemai pagerinti. Tai pirmiausia, mano požiūriu, reikia pagaliau pripažinti, kad Europos sistema yra Europos sistema. E, egzistuoja reguliavimas individualioms šalims, ES. Na taip, bet reikia turėti ir kažką juk bendro. Aš siūliau, kad reikia sustiprinti tinklų valdytojus, jų kontaktus. Komisija ir ministrų taryba lyg ir pritarė tam. Mums būtina sustiprinti tą aspektą, kad sistema artėtų prie JAV modelio. Mes, nemanau, kad turėtume kalbėti apie skrydžio teikėjų veiklos konsolidaciją. Na, nežinau, tai matyt būtų sunkiai pasiekiamas tikslas, ar politiškai pavyktų tą kovą laimėti. Mes bandome tiesiog žvelgti į, į tą situaciją pasitelkdami požiūrį iš viršaus į apačią. O tuo tarpu Iki tol buvo tai, taikomas kitoks požiūris iš apačios į viršų ir matome, kad jis dabar pradeda nebepasiteisinti. Aplinkosaukos aspektai yra svarbus. Kolegos uždavė tik klausimą. Man tai kelia susirūpinimą, nes pramonė efektyviau aplinkosaugos požiūrių veikia dabar. Mes, mes rėmėme iniciatyvas, kurios padeda e, e, įgyveninti aplinkai draugiškesnės iniciatyvas. Mes nu, turime atlikti aplink, poveikio aplinkai, e, poveikį aplinkai mūsų priimtų sprendimų. Turime atsižvelgti tai, koks mūsų priimtų sprendimų poveikis bendruomenėms. Kol kas sunku yra atlikti tuos visus darbus, kol neturime tam pajėgumų. Jeigu turėtume reikiamus pajėgumus, galėtume priimti ir sprendimus draugiškesnius aplinkai. Dabar dėl vartotojų teisų ir skundų. Mes, mes nesame agentūra, kuri yra už tai atsakinga. Tai pirmas dalykas. Bet mes teikiame paramą nacionalinėms agentūroms, kaip CAA e, iš Junktinės karalystės. Ir mes būdome nurodomi kaip ta vieta, kuri teikia pagalbą. Mes teikiame pagalbą e, vėlavimo atveju, tačiau tai nėra mūsų pagrindinis darbas. Teikiame konsultacijas ir reiškiame iniciatyvas, kurių tikslas yra sumažinti tos vėlavimus. E, taip pat manęs buvo klausima apie breksitą. Eurokontrolė turi tokį privalumą, kuris yra ko gero vienintelis. Jungtinė karalystė. Jungtinė karalystė nėra vadovaujanti mūsų narė ir uh, Mes e, manome, kad bendradarbiavimas vyks ir toliau su ta šalim. Ir jeigu breksitas taptų tas kietasis vadinamasis, kai nėra sustarimo transportų srityje tarp ES ir Brexit, tuomet kiltų daugiau problemų. Bet mes su Junktinės karalystės kolegomis dirbame labai glaužiai su CAA ir bandome aptarti tuos pasitraukimo klausimų. Su ASEM taip pat bendradarbiaujame labai aktyviai. Eurokontrolės darbas yra numatyti reikiamas paramos priemonės. Mes neprimam sprendimų, bet mes dirbame kartu, ieškome sprendimų. Susinku su vykdančiaisiais direktoriais šių minėtų struktūrų. Mes numatome bendrus sprendimus. Nacionalinės valdžios struktūros turi pasakyti komisijai, kad yra būtina. E, numatyti žingsnius, kad saugumas geresnis būtų užtikrintas oro skrydžio, tuo turi užsimti EASA. Um, ir tai yra Europos skrydžių saugos agentūra. Ir mat, mes manome, kad būtina išvengti būtų krizės. Nenorėčiau vartoti to žodžio krizė, bet manau, kad kitą metą situacija bus sunkesnė, jeigu nieko nebus padaryta. Jauna mama iš Lyco, norėčiau tarti pavyzdį, su, su vaikais, pavyzdžiui, vyksta atostogų ir supranta, kad jos lėktuvas iš Lyco penkias valandas vėluos į Palmą de Mallorca. Tiesiog e, neįmanomos yra tokios situacijos, jos nepriimtinos. Mes Eurokontrolėje esame atsakingi už oro skrydžio organizavimą, bet yra ir kiti atsakingi, socialiniai partneriai, pavyzdžiui. Jeigu mes, pavyzdžiui, galėtume dirbti taip, kad E, jeigu būtų dirbama taip, kad atostogos būtų įmamos kitokių grafikų, kad skrydžiai nebūtų koncentruojami ir vieną ir tą patį, vieną ir tą patį laikotarpį visiems galbūt būtų galima geriau tos skrydžius sureguliuoti. Ačiū ponė pirminkė už kvietimą į šį posėdį. Gruodžio 3 susitiksiu su ministrais ir jiems pristatysiu kažką panašaus kaip jums ir lauksiu jūsų paramos. Lauksiu pono Marinesku paramos, kuris pateikė puikią iniciatyvą. Aš manau, kad mes suprantame problemų mastą ir dabar yra laikas imtis veiksmų. Ačiū. Ačiū, sako pirmininkė. Dėkoju už jūsų pasisakymą. Jis padės mums suteikti daugiau dinamikos tam veiksmų planui, kuriam turime pritarti kuo greičiau. Iš tikrųjų yra ties laikas turėti tas priemonės, kurios būtų gerai veikiančios, taikytinos ir taikomos. Dėkoju, ponė Brenanai, kad paskirėte mums savo laiko. Mes taip pat manome, kad mūsų misija yra jūs paremti, kai vyks gruodžio 3 ministrų tarybos posėdis ir kad galėtumėte ir toliau e, pademonstruoti, kad mūsų bendradarbiavimas yra esminis. Ir taip pat valstybės narės laikas paraginti jiem, jo, kad jos taip pat imtųsi atsakomybės. Ačiū už atvykimą į mūsų komitetą ir atsisveikinu iki kito karto su jumis. Gerbiami kolegos, tuo mes baigėme savo posėdį. Tai buvo paskutinis mūsų darbo tvarkės punktas. Gruodžio 3 dieną, pirmadienį susitiksime 15 val. Briuselėje. Visiems ačiū.